Gerbiami kolegos, dabar bus pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų ir norėčiau paprašyti visų jūsų tyliai palikti salę, kad galėtume išklausyti kalbėtojų, kurie dar nori pasisakyti. Gerbiami kolegos, parašau, kiek įmanoma greičiau išeikite iš salės, nes mes negalime girdėti kalbėtojų. Na, o dabar galime pradėti pasiaiškinimus dėl balsavimo motyvų. E, pirmasis kalbėtojas, kuris pasisakys dėl prieštaravimo pagal darbo tvarkos taisyklių 106, 106 e, straipsnį dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių. Pirmasis kalbėtojas bus ponas Benstin. E, viena minutė. Jeg har i dag valgt Dėkoju. Aš balsavau prieš šį e, pranešimą, dėl, prieš šią rezoliuciją, kad nebūtų e, blokuojamos naujos taisyklės, dėl kurių susitarė komisija ir valstybės narės. Yra labai svarbu, kad mes parodytume, kad išmetamieji teršalai turėtų būti matuojami realiame gyvenime, o ne kažkur laboratorijose. E, jeigu būtų e, sutarta dėl šitų taisyklių dar anksčiau, tai tuomet būtų susikūręs teisinis vakumas. Ir tai reiškia, kad naujos taisyklės yra tarsi švarus popieriaus lapas automobilių pramoniai. Ir E, nauji testavimo metodai turėtų būti patvirtinti e, pramonėje. O mūsų pagrindinė ambicija yra sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį. E, komisija įsipareigojo teikti metinę apžvalgą dėl teršalų kiekio iki 2017 metų. Dėkoju. Toliau kitas kalbėtojas, ponas Demesmaker. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, automobilių išmetamieji teršalai, ypač smulkiosios dalelės, yra labai pavojingos žmogaus veikatai. E, Kolumbijos universitete JAV buvo e, padaryti tyrimai, kurie rodo, kad e, apie e, kad ypač Belgijoje buvo daroma didžiulė žala dėl teršalų. Apie 12 tūkstančių žmonių Belgijoje kasmet miršta vien dėl tų smulkiųjų dalelių. Da ir mes bandome e, įvesti e, e, žalę į mokestį automobilių savininkam, tačiau mums reikia ir ES veiksmų, kad kiek įmanoma labiau būtų mažinamas išmetamųjų teršalų kiekis. O dabar nėra lankstumo dėl to, kad nėra galiojančių teršalų kiekio matavimo testų ir e, manau, kad galima siekti e, atitinkamų Euro 6 standartų, jų įmanoma pasiekti. Tai yra 6 mg. 0,6 mg kilometrui kiekis. Dėkoju. Toliau ponas Henen, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visi žinote, kad Volkswageno išmetamųjų teršalų kiekio skandalas buvo e, gėda visai, e, visai automobilių pramoniai, bet taip yra taip pat ir gėda visai Europos Sąjungoje. Tūkstančiai žmonių kasmet miršta dėl to, kad e, mūsų politika žlunga dėl lobizmo. Kodėl e, tik Europos Sąjunga e, subsidijuoja dize, di, di, di, dizeliną? Kodėl e, mes e, remiame lobistus, remiame. E, e, automobilių pramonė, e, nors automobilių pramonė 20 e, kartų daugiau teršia aplinką azoto junginiais. Ir mes žinome, kad tūkstančiai žmonių e, miršta dėl e, vėžio, dėl, kuris kyla dėl to, kad jie įkvepia smulkesias e, dalelės. Ir mes esame visi čia e, tarsi samokslininkai. Markus Piper, viena minutė. Ačiū pirmininkė. Aš retai girdėjau tokių įsibaiminusių balsų kaip e, iki šiol kalbėjusių kolegų. Komisija labai greitai pateikė pasiūlymą, kuris e, automobilių pramonę tiesiog galbūt sukrės, galbūt bus skausmingas, tačiau vis dėlto kurį turės įgyvendinti. Aš balsavau už, kadangi galvojau, kad geriau žvirblis rankoje negu balandis ant stogo. Jeigu būtų pritarta kairiųjų planui, tuomet automobilių pramonė negalėtų iš anksto planuoti, o šitas sprendimas bus naudingas ir pramoniai, ir darbuotojams. Tikuoju, kad kalbėjote trumpai. Toliau kalbės Benito Ziluaga. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už kad būtų stabdomas dizelio kūro naudojimas mm, lengvuosiuose ir keliaminėse automobiliuose, turint omenyje Volkswageno skandalą, skandalą, kuris palėtė daug automobilių pramonės įmonių, reikėtų tiesiog sustabdyti tuos žmonės, kurie ištisus metus daro biznį šiame sektoriuje. Tuo labiau, kad jame dirba milijonai žmonių ir reikia rūpinti ES piliečių sveikata. Teršalai ir mažosios detalės lemia, kad per metus miršta tūkstančiai žmonių nuo šių teršalų. Tiesiog reikia vengti, kad įmonės neapkertų savo gamybos vietų, tačiau kad galėtų dirbti Europoje iš anksto uh, tinkamai planuodamos. Labai svarbu neveikti piliečių sąskaitą. Blanko Lopes. Ačiū pirmininkė. azoto junginiai yra išmetami penkis kartus dažniau negu yra leidžiama. Tačiau jeigu šitas prieštaravimas būtų priimtas, tai tuomet mes būtume nemažinę teršalų, būtume padidinę neužtikrintumą ir tiesiog būtume toliau toleravę šitas nuostatas, kurios yra grėsmingos gyventojų sveikatai. Europa yra vienintelis e, Euro e, žemynas, kuriame yra siūloma įvesti E, testavimą realiomis vairavimo sąlygomis. Taigi labai svarbu rūpintis visuomenę, vartotojais ir raginti investuotojus nukreipti savo lėšas į automobilių sektorių, kadangi šis sektorius be kitako svarbus net ir Europoje, ir mano valstybėje Ispanijoje. Ne, ja jsem hlasoval proti vyslovení. Pospišil. Aš pasavau prieš šitą prieštaravimą kadangi manau, kad komisijos pasiūlytos taisyklės gali būti veiksmingos ir tuo labiau, kad jos bus pradėtos taikyti nuo 17 metų ir jos sudarys labai rimtą pagrindą testavimui realiomis sąlygomis. Mūsų Čekijos Respublikoje automobilių pramonė yra labai svarbi verslo šaka, joje dirba tūkstančiai darbuotojų ir mums reikalingos labai aiškios taisyklės, kurios būtų taikomos visam automobilių sektoriui. Taigi, labai svarbu užtikrinti stabilias e, verslo sąlygas kurio turėtų laikytis visos automobilių transporto įmonės. Labai svarbu, kad šita sistema pradėtų veikti nuo 17 metų. Dėkoju toliau, ponė Stefanija Torės Martinės, vieną minutę. Dėkoju. Mes balsavome e, už šį prieštaravimą, nes iš tiesų negalima toleruoti, kad komisija veikia be e, konsultacijų su parlamentu Mm, ir tie veiksmai kenkia žmogaus sveikatai ir vis, e, vis, visai e, planetos būsenai. Negalime toleruoti tokios situacijos. Kalbant apie Volkswageno skandalą, komisija iš tiesų žinojo daugiau, negu e, ji pasakė. Ji e, e, tylėjo, tai reiškia, ji taip pat prisidėjo prie šito e, nesuvokiamo masto sukčiavimo. Manau, mums reikia demokratinės kontrolės ir skaidrumo stiprinimo. Ir tai yra mūsų gyvybės klausimas. Mes kalbame apie, apie ateities kartų gyvybę. E, toliau ponas Takula, viena minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Yra svarbu atkreipti dėmesį į šią klausimą.

E, nes automobilių pramonė e, Europoje turi e, tam tikrus emisijų leidimus, tačiau mes turime užtikrinti, kad automobilių gamintojai, gamintojams visame pasaulyje būtų taikomi tie patys reikalavimai. Manau, kad komisijos pasiūlymas yra tinkamas, jį galima palaikyti, tačiau iš esmės Europoje mes turėtume pasižiūrėti į savo pramonės šakų konkurencingumą ir e, prisimti iššūkį, kad e, pramonė e, visame pasaulyje veiktų pagal e, tam tikras taisyklės, nes prekyba yra pasaulinis reiškinys ir e, todėl e, galime siekti, kad galiotų tos pačios taisyklės, ypač kai kalbame apie aplinkos apsaugą. Dėkoju toliau ponas Kaputo, vieną minutę. Dėkoju ponė pirmininkė. kalbant apie šitą taisyklę dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių, manau, kad po Volkswageno skandalo ir po klimato kaitos konferencijos Paryžyje mums reikėjo kažkokio aiškaus e, signalo. Reikia nustatyti e, teršalų kiekio ribas, nes 2007 metais nustatytos ribos nebeatitinka realybės. Mes negalime tarnauti pramonės interesams. Mes esame čia tam, kad apsaugotumėme savo piliečius ir jų sveikatą. Mūsų e, Europos miestai kenčia nuo smogo, e, kuriame yra labai daug smulkiųjų dalelių, o jos kainuoja žmonių gyvybės. E, ponas Balčio. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, pastaruoju metu buvo pasiekta pažangos, buvo sumažinta oro tarša Tačiau e, galima kalbėti apie tai, kad miršta 400 tūkstančių žmonių miršta dėl e, taršalų. E, dėl Volkswageno skandalas parodė, kad mums reikia testavimo realiamis sąlygomis. E, komisijos įgyvendinimo aktas ne padės mums pasiekti mūsų aplinkos saugos e, tikslų. Jeigu patvirtintume šį e, pasiūlymą, e, tai reikštų, kad iki 2020 metų būt, būtų pasiektos e, e, išmetamųjų teršalų kiekio ribos. Būtent dėl to aš ir palaikiau e, e šią rezoliuciją. Dėkoju. Toliau ponia Michaela Šoidrova. Vieną minutę předsedkyně za udělení slova. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš šį prieštaravimą ir džiaugiuosi, kad šitas prieštaravimas buvo atmestas, kad jį atmetė Europos parlamentas. Tai reiškia, kad komisijos reglamentas įsigalios, e, o tai yra geras sprendimas e, Tai yra griežtos ribos, kurios turės įsigalioti. Ir e, manau, kad labai svarbu yra tai, kad e, būtent tie bandymai bus atliekami realiomis sąlygomis o tai atitinka e, tikras galimybės. Manau, kad tai yra geras sprendimas tiek automobilių gamintojams, e, tiek e, mums e, dizelino e, naudotojams. E, pakeitimai e, atitinkamuose taisyklėse yra. E, e, Žengimas teigiama linkme. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojas šią temą yra ponas Keli. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip, kole, kaip mano kolegos iš EPP frakcijos, aš balsavau prieš šį e, prieštaravimą. Mes manome, kad, buvo, kad komisija padarė pakankamai, mums patinka komisijos pasiūlymas dėl šio klausimo. Ir jeigu mes darysime tai, ką siūlo komisija, mes pasieksime e, gerų rezultatų. Ir e, manau, kad šitas pasiūlymas taip pat inicijuos nepriklausomą procedūrą ir e, reikš kažkokius įsipareigojimus valstybėms narėms, kur E, kad, būtų, kad valstybės narės taip pat atitiktų tam tikras taisyklės. Dėkoju dabar pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų dėl ponios Viviane Reding pranešimo dėrybos dėl priekybos paslaugomis susitarimo teisa. Pirmoji kalbėtoja yra ponia Kirton Darling. Ačiū pirmininkė. Šiandien uh, e, raginame uh, patobulinti prekybos paslaugomis susitarimą TISA, nes jis turi suteikti daugiau galimybių, o ne sudaryti kliūčių. ES piliečiai turi galimybę išreikšti savo balsą Europos parlamente. Tad kai kurie e, parlamentarai, nepaisydami publikos norų šiandien elgesi neatsakingai ir nesilaikė e, jų reikalavimų. Tačiau mes Europos parlamente turėtume prisimti atsakomybę ir ją tinkamai gyvendinti. Ačiū. Dabar žodis poniai Forenca vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Kaip ir visa mano frakcija, aš balsavau prieš šią e, rezoliuciją. Ir taip dariau dėl esminės priežasties. Juk šiuo susitarimu siekiama iš esmės pakeisti rinką ir pakeisti uh, pagrindinių paslaugų, tokių kaip sveikatos paslaugų rinka. O tai yra mūsų e, bendrosios gerybės. Turime jas valdyti demokratiškai, nes nuo to priklauso ir Europos ateitis. Manau, kad e, Mūsų e, ateitis nuo to priklauso, o tokios sutartys kaip TTP ir tiesa tą ateitį iškreipia. Nes Taip, tik tai e, stiprinama tam tikrų jėgų valdžia. Ir būtent dėl to mes pasisakome tiek prieš TISA, tiek prieš TTIP susitarimus. Ačiū. Dabar žodis ponui Henin, vieną minutę. Ačiū. Dažnai sakoma, kad ES yra būtina gerinant situaciją paslaugų srityje. Ir štai šiandien mes apie tas paslaugas ir diskutuojame. E, diskutuojame apie dėrybas su 22 kitomis šalimis, tokiomis kaip Peru ir Australija. Tačiau šiuose dėrybose kitos šalys atst, e, dėrėsis savo vardu, o štai Europos Sąjungoje visos šalys, tai yra 28 e, šalys, e, tarp jų ir jungtinė karalystė, turės tik tai vieną balsą. Tai reiškia, kad mes atsidurime labai nepalankioje padėtyje ir mes tikrai galėtume pasiekti geresnių. Um, sąlygų, jei e, galėtume dėrėtis vien savo valstybės vardu. Ačiū. Dabar žodis poniai e, Makovei vieną minutę. Ačiū. Balsavau dėl, šių, dėl šio pranešimo. Taip kaip balsavau dėl to, kad šis sustarimas iš tiesų yra unikalus. Jame aptarėme daugybę įvairiausių klausimų ir tos darybos yra susijusios su viso pasaulio šalimis. Tuo tarsi raginama atverti duris ES kompanijoms ir konkurencijai su jomis. Taip pat sakoma sustarime, kad e, šios E, kompanijos turėtų e, tvert, liberalizuoti savo viešųjų e, pirkimų ir paslaugų sektorius, taip pat užtikrinti geresnės galimybės darbuotojams už ES ribų. Tačiau akivaizdu, kad Kiekviena valstybė, narybė, e, kiekviena valstybė narė e, turi priimti savo sprendimus dėl paslaugų rinkos. Ačiū. E, žodis poniai Begin, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Sakyčiau, kad šios darybos yra uždausto veikimo bomba. Ir iš Wikileaks skandalo mm, jau buvo aišku, koks pavojus mums e, grėsia. Manau, kad e, ateityje sulauksime dar daugiau neigiamų surprizų. E, tačiau reikėtų suprasti, kad tisa susitarimas Ir e, šios dėrybos dar e, nereiškia, kad sustarimas toks, koks jis dabar yra, bus pasiektas. Tiesiog sudaromos galimybės dėrybininkams tęsti savo darbą ir aiškiai yra pasakoma, kad tam tikrų sektorių e, liesti nereikia. Taigi tekstas yra kompromisinis, jis nėra tobulas, tačiau reikia suprasti, kad jame yra ir teigiamų dalykų. Mes atidžiai stebime vykstančias dėrybas dėrybas ir tikrai užtikrinsime, kad tos dėrybos ir sutartis nepažeis piliečių teisių. Takula. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad TISA susitarimas peržiūrimas GATS susitarimas. Jeigu pažvelgtume į tekstą, tai jame nematome viešojo sektoriaus paslaugų. Jos nėra niekaip reguliuojamos, turiuomenyje ir visuomenės veikatą, mm, švietimą. Bet to buvo pakalbėta, kad mes dėrėjomės su Čilė, Australija, Nauja Zelandija ir kitomis valstybėmis, kurios yra labai svarbios. Ir labai svarbu, kad prekyba paslaugomis būtų išplėsta ir į kitas mano minėtas valstybės, bet to ES yra viena iš svarbiausių paslaugų teikėjų apskritai, o tai reiškia, kad E, mes norėdami daugiau užimtumo, daugiau darbo vietų, turime tikėtis, kad iš šio susitarimo mes tą ir laimėsime. Taigi, taip dirbdami mes galėsime saugiai irtis į priekį. O dabar kalbės Kaputo. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, aš balsavau už šitą pranešimą, kadangi manau, jog TISA yra labai didelė galimybė ES, kuri vienas svarbiausių paslaugų teikėjo pasaulio mastu. 40 procentų mes prisidedame prie pasaulio bendrojo produkto šioje srityje ir mes turėtume mažinti netarifinės prekybos kliūtis. Strategiškai labai svarbu šitas susitarimas, kadangi labai svarbu įtraukti finansinės paslaugas, naujas technologijas. Būtent šis susitarimas atveria labai daug galimybių. Labai svarbu, kad prekybos politikoje šios nuostatos būtų įgyveninamos tinkai, tinkamai reikėtų pagal pasaulinę prekybos organizaciją išplėsti šitą susitarimą iki daugia šalio tarptautinio susitarimo. Labai svarbu plėsti e, skaitmeninės paslaugas ir, žinoma, vengti socialinio dempingo. Mamikins, vieną minutę. Kolegos, šitas susitarimas yra globalus susitarimas, kuris leidžia liberalizuoti įvairius nes paslaugas skirtingose sektoriuose - transporto, bankų srityje. ES yra viena iš šio susitarimo iniciatorių. Ir šis susitarimas turėtų apreipti kuo daugiau sektorių, ir, žinoma, skatinti tolesnį ekonomikos raidą. Perinam sabiedriskos pakalpojimus, kultūros ir audiovizualas. Be to, reikėtų neįtraukti audiovizualinės ir kultūrinės srities paslaugų, kadangi jos priklauso naujųjų valstybių kultūros paveldui. Taigi aš palankiai vertinu šitą susitarimą. Balco, minutė. Ačiū pirmininkė. Šitas pranešimas dėl susitarimo, dėl paslaugų yra susijęs su daugia šalių susitarimu paslaugų sityje ir, žinoma, pavojus kyla paslaugoms ir valstybėms narėms, kurios teikia tas paslaugos. Taigi, te, tačiau kita vertus, tai yra globalus susitarimas. ES vadovai neturėtų laisvai atverti rinkų paslaugoms, kurias teiks didžiulės įmonės kitų valstybių ir valstybių piliečių sąskaita. Labai svarbu apginti ES piliečius, jų darbo vietas ir leisti e, mūsų piliečiams teikti paslaugas ir reikėtų vengti dempingo. Aš e, balsavau prieš. Dėkui, panie prisitkinė. Dėkoju, toliau kitas kalbėtojas yra ponas Polčiak. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu sužavėtas, kaip Žavėtas tuo, kaip kai kurie kolegos per vieną minutę gali išvardinti tiek daug faktų. Nežinau, ne vienos valstybės, kurios būtų e, per tai, kad kūrė kažkokias tai sienas, e, padidintų savo BVP. Taigi galėčiau pasakyti prieš mane kalbėjusiems E, kalbėtojams, kad 40 procentų Europos BVP sudaro e, pas, paslaugos e, pre, prekybos paslaugomis ir manau, kad tas skaičius dar auks. Manau, kad mes turėtume liberalizuoti ir apginti tai, tai kas yra labai svarbu. Viešojo sektoriaus paslaugos ne, nepatenka į šį susitarimą. Yra labai svarbu, kad mes jas apsaugotume. Kas man yra labai svarbu? Yra labai svarbu, kad nediskriminuotume savivaldybių e, e, ir jų e, dėrybų. Dėkoju toliau. Paskutinis kalbėtojas šią temą yra ponas Šonkeli. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad balsavau už šį pranešimą, e, kaip ir kiti kolegos. iš tiesų didžioji dauguma balsavo už šį pranešimą. Todėl tikrai e, tai yra puikus mano kolegės Vivian Reding nuo, nuopelnas. Ji tikrai puikiai padirbėjo. Manau, kad mes turime sukurti naujas taisyklės, kaip būtų galima e, prekiauti paslaugomis. Ir taip pat turime nepamiršti prekybos organizacijų. E, Taip pat turime nepamiršti e, paslaugų eksporto ir importo. Manau, kad ES patirs naudos, jeigu ji e, e, e, naudosis tarptautinėmis, tarptautinėmis pre, prekybos, paslau, tarptautinių prekybos paslaugomis susitarimu. Norėčiau padėkoti visiems. Ačiū. Dėkoju. Dabar paskutinė tema, dėl kurios kalbėsime, tai yra naujoji lyčių lygybės ir moterų teisų strategija po 2015 metų. Pirmoji kalbėtoja yra ponė Eleonora Forensa. Viena minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano frakcija ir aš e, asmeniškai balsavome už šį rezoliucijos pasiūlymą. Taip pat mes prisiminėme e, tai, kad parlamentas dar kartą reikalauja tų pačių dalykų. Jau 2015 m. birželio mėnesį labai aiškiai e, reikalavome, kad reikia naujos lyčių lygybės strategijos po 2015 metų. Ir e, mes, Europos parlamentas, galime padaryti viską, kad kiek įmanoma geriau užtikrintume lyčių lygybę. Svarbiausias dalykas yra tai, kad mes turime e, ginti žmogaus teises, tą mes ir darome, o lyčių lygybė yra glaudžiai susijusi su žmogaus teisėmis ir tai yra e, visų mūsų politikos sričių dalis. Jeigu taip e, bus, tai mes einame teisinga linkme. Dėkoju toliau, ponė Džiufrida. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, lyčių lygybės strategija e, yra labai svarbi dėl to, kad dabartinė baigs galioti 2015, baigia galioti 2015 metais. E, dabar komisija pateikė strategiją 2017-2019 metams. Aišku, galima sakyti, kad šita strategija yra silpna, kad komunikatas yra neefektyvus, e, galbūt e, už to slypi komisijos noras apskritai nekreipti jokio dėmesio į lyčių lygybės klausimus, bet e, tai būtų labai blogas požiūris, atsižvelgiant į tai, su kokiamis sąlygomis, darbo sąlygomis susiduria moteris darbo vietoje ir mes čia turime kalbėti apie tikrą gyvenimą, ne apie ideologiją. Iki šiol yra mokami nevienodai atlyginimai vyrams ir moterims ir todėl negalime. E, Todėl turime dar labiau e, kovoti už lyčių lygybę ir tikiuosi, kad komisija tą tai padarysi. Pono Hanan nėra, nors jis yra sąraše, todėl dabar suteiksiu žodį poniai Konzalės Pen. Gracias. La Comisión nos ha presentado un documento. Labai ačiū. Komisija mums pateikė darbo dokumentą. Tai nėra e, lyčių lygybės strategija, ten nėra numatyto tikslų, nėra biudžeto, nėra e, priemonių ir vertinimo e, galimybių. Ir Ten neatsižvelgiama į viešųjų konsultacijų reikalavimus ir rezultatus. Tad galima kalbėti apie žingsnį atgal, o ne pirmin. Vakar komisija sakė, kad ji tikisi visų politinių galių e, paramos ir kad šiuo metu nebuvo politinės valios. Tačiau mums toks pasiaiškinimas nepriimtinas. Mūsų manimų lyčių lygybės ir lygių galimybių strategija turi būti vienas iš pagrindinių ES dokumentų, todėl mes balsavome už šią rezoliuciją. Ačiū, o dabar žodis poniai Makovei, e, viena minutė. Ačiū. Aš e, paremiau e, strategiją po 2015 metų skirtą lyčių lygybei ir moterų teisų strategijai. Taip pat e, paremiau ir Europos parlamento e, patiktą e, pasiūlymą, dėl kurio balsavimo 2015. Šiais metais šį kartą balsavau prieš rezoliucijos pasiūlymą. Tikrai ne dėl to, kad esu prieš lyčių lygybę, bet tiesiog dėl to, kad manau, jog nieko ne, nepakeis, jeigu priimsime, e, priimsime vieną rezoliuciją po kitos. Mes, mums to neužtenka. E, turime e, piliečiams aiškiai pasakyti, kad ne tik priimame rezoliuciją, bet taip pat ir ją įgyvendiname. Būtent apie tai šiandien reikėtų pakalbėti. Taigi nustokime priiminėti vieną po kitos rezoliucijų, bet imkime jas įgyvendinti. Ačiū. E, pone Mitsi, vieną minutę. E, ačiū, pirmininkė. Labai e, gaila, kad komisija ignoruoja Europos parlamentą ir užuot atnaujinus lyčių lygybės strategiją pateikė tiesiog darbo dokumentą, kuris tikrai neprilyksta strategijai. Tai reiškia, kad bus mažiau skaidrumo, e, nebus demokratinės kontrolės ir nebus pakankamai veiksmingas dokumentas. Tad e, mūsų frakcija e, ragina komisiją pateikti ilgalaikę strategiją, kur būtų numatyta, kaip užtikrinti lyčių lygybę ir politinę šio klausimo kontrolę. Tad aš balsavau už e, pasiūlymą dėl rezoliucijos, dėl lyčių lygybės ir moterų teisų strategijos ir raginu peržvelgti jau nuveiktus darbus ir priimtas strategijas tam, kad būtų gerinamos moterų teisės įvairiose srityse. Ačiū. Ponas Jūriai Pospišil, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Ši rezoliucija, dėl kurio šiandien buvo balsuojama, buvo pateikta mano kolegų. Taigi aš, ją, aš balsavau prieš, tačiau tikrai nereiškia, kad aš pasakau prieš ly, lyčių lygybę. Priešingai. E, kita vertus, reikėtų pagalvoti apie tai, kokiomis priemonėmis mes siekiame lyčių lygybės. Mano manimu, kairiųjų pasiūlytos priemonės yra sunkiai įgyvendinamos ir nerealistiškos. Ir manau, kad mūsų kolegos taryboje jų tikrai nepriims ir joms nepritars. Taigi turėtume pagalvoti apie tai, kas iš tiesų e, yra realistiška ir kas liktų ne tik popierioje, bet būtų realiai įgyvendinama. Tad turime e, pagalvoti apie tai, kaip tik tikrai galima užtikrinti moterų e, teisės. Ačiū. Žodis ponui Mamikins. Kolegos, aš pritariu tiems su ta dauguma, tai daugumai, kurie mano, kad reikalinga naujoji strategija po 2015 metų. Komisija turėtų parengti ne darbinį dokumentą, o išsamų dokumentą kuriame atsispindėtų principas, kuris buvo taikomas ir ankstesnėme dokumente, kad būtų užtikrinamas bendradarbiavimas ne tik tarp sąjungos institucijų, bet ir agentūrų ir kitų e, struktūrų. Kalbant konkrečiai apie strategiją Ko gero, datą reikėtų numatyti iki 20 metų, netgi jeigu jis sutaptų su naujais parlamento rinkimais. Taigi nauja penkerių metų kadencija turėtų būti numatyta šioje strategijoje. Ačiū pirmininkė. Mes gavome lyčių lygybės e, naują dokumentą. Iš tikrųjų yra numatomos visiškai naujos uh, sąlygos, kurios leis moterims užtikrinti didesnės galimybės, yra išryškinama šeimos uh, E, Šismas šeimos vaidmuo taip pat yra atskirai aptariama tėvo ir motins, motinos vaidmenis. Viskas priklauso nuo to, kokį statusą įgaus vaikus auginanti moteris mama. Aš galvočiau, kad mums reikėtų vis dėlto mes eitume kitų visiškai priešingų ankstesniam keliu. Šoidrova. Ačiū pirmininkė. Europos parlamentas pritarė rezoliucijai, kurioje reiškiamas požiūris į komisijos pateiktą strateginį dokumentą dėl lyčių lygybės. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl naujos strategijos, tačiau nepriėmė dokumento, kuriame būtų nurodomi keliai, kaip stiprinti apskaitai moters vaidmenį Europos Sąjungoje. Komisarė Jūrova pristatė komisijos dokumentą, jame atsispindi konkretų žingsniai, kurie sustiprins moters padėtį darbo rinkoje. Taip pat bus siekiame suvienodinti atlyginimus, taip pat suvienodinti pensijas, taip pat užtikrinti galimybę moteris dalyvauti įmonių uh, valdybose, taip pat užsimti vadybinę veiklą ir taip toliau. Taigi šitą rezoliuciją, kurią mes priimėme, e, mes šitą rezoliuciją mes pasitenkinti negalime. Ji yra niekinė. Polčiak. Iš tikrųjų, labai sunku pritarti kairiųjų pasisakymams. Aš jau ilgą laiką maščiau, galvojau, kaip reikėtų elgtis balsuojant dėl šios rezoliucijos. Tiesiog neradau jokių priežasčių, kodėl turėčiau balsuoti prieš. Aš pritariau teiginiams, kuriais buvo siekiama užtikrinti lyčių lygybę, kadangi lyčių lygybė yra vienas iš pagrindinių konstitucinių dokumentų ir ES sutarčių e, principų. Reikia ir toliau siekti pažangos kovojant su Uh, smurtų prieš moteris, siekiant užtikrinti joms geresnės darbo sąlygas. Aš tiesiog neradau jokių priežasčių, kodėl turėčiau prieštarauti šią rezoliuciją, todėl pasisakiau už. Paskutinis keliai. Paskutinis, bet ne pats nesvarbiausias. Iš tikrųjų, lyčių lygybė yra labai svarbi ES vertybė ES turi užtikrinti vyrų ir moterų lygybę. Aš manyčiau, kad politiniai veiksmai ir reformos pastaruoju metu šioje srityje sulėtėjo. Nes jie, nors yra šiokia tokia pažanga padaryta, vis dėlto reikėtų kreipti ypatingą dėmesį į tuos sektorius, kuriuose dirba ir vyrai, ir moterys reikėtų, pavyzdžiui, vadybos lygmenyje siekti didesnio moterų e, aktyvavimo ir dalyvavimo. Todėl reikalinga nauja strategija, kuri pareikalautų iš valstybių narių užtikrinti lyčių lygybę ir taip pat lygias teises užimtumo, sveikatos ir švietimo srityje, o taip pat ir viešajame sektorėje. Airijoje mes laukiame rinkimų ir siekiame, kad 50 procentų rinkimuose dalyvautų ir moterų kandidačių. Dėkoju kolegos, dėkoju už jūsų paaiškinimus dėl balsavimo, o dabar skelbėme pertrauką iki 15 valandos.